E, siekiant apsaugoti ES piliečių sveikatą. Labai ačiū. Grazie komisario, komuniko di aver ricevuto una proposta di risoluzione. Ačiū. Komisarė, na vėlgi, e, turime rezoliucijos projektą. E, balsavimas vyks rytoj 12 val. ir sesija baigta. Kitas posėdis prasidės rytoj, gegužės 12 dieną, iš ryto ir popiet. Na ir darbo tvarkė yra paskelbta e, internete, o dabar posėdis baigtas.